Palazzo. Possiamo... Gerbiami kolegos, pradėkime mūsų posėdį. Kalbant apie mūsų darbo tvarkės projektą, jūs jį turite gauti 26 spalio dieną. Ir pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas tai yra darbo tvarkės patvirtintas. Man atrodo, mes galime jį patvirtinti, nes komentarų dėl darbo tvarkės nesugavęs. Mes taip pat sužinojame, kad šiek tiek per anksti aptarinėti E, vadovų tarybos rezultatus dėl tos priežasties, kad mes ketiname susitikti su ponė Malstrom. E, šis susitikimas neįmanomas yra šiandieną, dėl tos priežasties kolega DAF. Atrodo, techniniai sutrikimai yra panaikinti. Taigi, kaip minėjau anksčiau, mes e, ketiname organizuoti susitikimą su ponė Malstrom. Ir dėl tos priežasties kol kas neturime konkrečios informacijos apie tai, kaip vyko darbai taryboje. Na ir kolega Dafas kreipėsi į mane, kad reikėtų pradėti panašaus tipo diskusijų šiuo klausimu. Na be abejo, aš pritariu tai idėjai, tačiau oficialiai mes tik tai žinome tą informaciją, kuri buvo paskelbta žiniasklaidoje. Tai yra ką taryba mano apie Lisabonos sutartį, kad tikimasi, kad sutartis būtų, bus patvirtinta metų pabaigoje. Na, e, tai tokia yra, tokios yra e, žinios. Taip pat žinote, kas įvyko ir Čekijoje. Tad e, tokia yra įvykių raida ir dabar mes galime palaukti, kol e, Čekijos prezidentas pasirašys e, Lisabon, ratifikuos Lisabonos sutartį. Tikiu, tikiuosi, kad tai vyks po kelių dienų, galbūt kitą savaitę, bent jau taip atrodytų. Tokia yra situacija. Nežinau, ar kas nors norėtų pasisakyti šiuo klausimu. Prašoma, Mendes de Vigo. Ačiū pirmininkė. Savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad iš tiesų džiaugiamės e, Europos vadovų tarybos rezultatais, taip pat ir dėl tarybos pozicijos bei e, Čekijos Respublikos sprendimu Iš tiesų, tie rezultatai yra labai teigiami. Ir trečią kartą Čekijos konstitucinis teismas atmetė e, bet kokius skundus. Dauguma Europos parlamento narių pasisakė už tai, kad Lisabono sutartis būtų patvirtinta. Tad mes šiandieną iš tiesų galime švesti pergalę. Labai svarbu visiems, visoms frakcijams Europos parlamente e, pasakyti aiškiai vieną dalyką, kad e, Europos parlamento atliktas darbas nuo pat pradžių iki dabar iš tiesų buvo vaisingas. Ir nepaisant to, ar ši sutartis mums patinka ar ne, yra aišku, kad e, kovojant dėl Europos šios minėtos Lisabonos sutarties daugiausiai e, dirbo Europos parlamentas ir dabar mes iš tiesų e, užsitikriname, kad ateityje priemant sprendimus mūsų balsas bus svaresnis. Pirmininkas, ačiū. Iš tiesų jūsų pastebėjimas yra labai aktualus. Dabar žodis kolegai Regui. Ačiū pirmininkė savo frakcijos vardu, tai yra socialistų frakcijos vardu. Aš norėčiau pritarti tam, ką sakė ankstesnis e, kalbėtojas. Iš tiesų džiaugiamės e, susidariusią situaciją. Europ, Europinės tarybos sustikimas pereitą savaitę davė ir kitų rezultatų, tai yra buvo patvirtintas dar vienas svarbus sprendimas kuris iš tiesų e, leido išspręsti vieną sudėtingiausių politinių problemų. Atsižvelgianti tai, aš norėčiau pakartoti, kad iš tiesų džiaugiamės pasiektais rezultatais ir atrodo, kad e, galimas daiktas, kad e, reformų sutartis bus pasirašyta šį mėnesį ir įsigalios kitą mėnesį. Visą šį procesą palengvino valstybių narių priimtas politinis sprendimas dėl E, dėl Baroso paskirimo komisijos pirmininku. Jis iš tiesų e, taip pat prisidėjo smarkiai prie šio darbo, o dabar Europos parlamentas dar turi patvirtinti savo naujas darbo tvarkos taisyklės. Tai reiškia, kad 2010 m. sausio mėnesį mes jau galėsime imtis e, savo pirmų jų žingsnių naujajame kelyje. E, įgyvendinant tą e, labai svarbę mums svajonę formuojant Europos Sąjungą. Iš tiesų tokios ES reikia politinė prasme. Prieš 60 metų Europinė svajonė e, atsirado siekiant sukurti taiką ant antrojo pasaulinio karo pelenų. Ir dabartinėmis dienomis politinės diskusijos iš tiesų pasikeitė. E, žmonės dabar apskritai galvoja, kalba apie tai, ar ES turi egzistuoti ir mūsų manimo e, globalizacijos kontekste ES turi e, egzistuoti, vaidinti itin svarbu vaidmenį, kai yra aptariami ekonominiai, geopolitiniai klausimai. ES turi kalbėti vienu balsu. Tai yra vienas scenarius. Kitas scenarius, kad ES visiškai neegzistuotų. Tai yra viena iš temų, kur yra dabar aptariama Europo, ap, Europoje. Na ir Europinės tarybos susitikimas pereitą savaitę iš tiesų yra svarbus e, žingsnis e, šiame visame keliame. Kaip sakė kolega, E, šis procesas prasidėjo dėl Lisabono sutarties prieš dešimt metų, tačiau buvo sudėtingas ir prieš, kel, prieš kelias dienas niekas negalėjo tvirtai pasakyti, ar iš tiesų tas milžiniškas e, milžiniška struktūra, kurią mes formavome dešimt metų, bus kada nors užbaigta. Tačiau aš taip pat norėčiau e, taip pat pareikšti tam tikrą nusivylimą. Pereitą savaitę Europos vadovų tarybos sustikimo metu. E, dar kartą e, buvo įvardintos tos grėsmės, su kuriamis susiduria mūsų pasaulis. Ir mm, Europos vadovų taryba priėmė sprendimą e, rengiantis Kopenhagos konferencijai. Tačiau mano manimu tas padalytas darbas yra bevaisis. Dėl tos priežasties reikia pasakyti, kad mes džiaugiamės tuo, kas buvo pasiekta dėl Lisabono sutarties, tačiau tuo pat metu aš noriu pasakyti tai, kad Kopenhagos konferencija iš tiesų e, ne, neduosi didelių teigiamų rezultatų mums kovojant su klimato kaita. ES daro savo darbą, tačiau labai svarbu, kad ES ir Junktinės Amerikos valstijos galėtų e, užtikrinti finansinę paramą, kad besivystančios šalės galėtų vaidinti savo vaidmenį, kovojant su klimato kaita ir laikantis e, Kyoto protokolo. Aš manau, kad taip neįvyks e, Kopenhagos konferencijoje. Tuo pat metu norėčiau Jums priminti, kad ES Europos Sąjungoje vis dar vyksta rimtos diskusijos dėl makroekonominių klausimų. Teigiama, kad ekonomika atsigauna tiek Europos Sąjungoje, tiek ir už jos ribų, tačiau bet kuriuo atveju ekonominė situacija sunkina dvi pagrindinės problemos. Visų pirma, tai yra labai didžiulis nedarbo lygis visoje Europos Sąjungoje taip pat e, didėjantis e, valstybės biudžeto deficitas. Taigi, kaip minėjau, Europinės tarybos susitikimo metu buvo išspręsta viena pagrindinių politinių problemų ir dabar atrodytų, kad tiek ES, tiek Lenkija dabar įsprendė savo problemas dėl pagrindinių teisų hartijos, Tačiau man, man atrodo labai svarbu, kad reikėtų pabrėžti mums tas abejonės, kurios kyla dėl nedarbo ir dėl valstybės biudžeto. Panas Dafas, prašau. Uh, well. Pirmininkė, norėčiau. Daugiau pakomentuoti konstitucinę tarybos vadovų posėdžio diskusijų pusę. Ne tik tai pirmininkančios valstybės išvadas, bet ir protokolo projektą, kuris yra pridėtas. Turiuomenėje 30-ąjį protokolą. Ir Čekijos situaciją šiek tiek nustebau dėl to, nes maniau, kad prezidentas Klausas siekė tokio protokolo, kuris yra aktualus ir kalba apie Hartijos nuosavybės straipsnius, o ne socialinės politikos klausimus, kurie yra aptariami tam tikrose Hartijos straipsniuose. Ir aš, na, mielai pateikčiau nemažai klausimų pirmininkaujančiai valstybei dėl to, kiek reikšmės mes turime skirti šiam siūloma, siūlomam protokolo projektui. Taip pat, nors ir esu labai patenkintas dėl Konstitucinio teismo Brno e, sprendimo, bet e, vis tiek dar nematau, na, pakankamai garantijų, kad prezidentas Klausas iš tikrųjų pasirašys e, tą sutartį. Na, raštu apie tai niekur nėra parašyta. E, pirmininkančios valstybės išvadose apie tai irgi nekalbama. Taigi, aš na, manau, kad mes turėtumėme dar susilaikyti nuo to galutinio džiaugsmo, pasitenkinimo dėl sutarties galutinio pasirašymo, bent jau einamuoju momentu, kol galiausiai dar nėra prezidento klauso parašo. Dėkuoju. E po pono Daf yra dar ponas Airis, kuris paprašė žodžio, prašau. Ačiū pirmininkė. Liko kelios minutės iki mūsų darbo reglamento tvirtinimo, atitinkamai jo derinimo su Lisabono sutartimi, taigi tai reiškia, kad mes beveik jau na, džiaugiamės tuo, kad Lisabono sutartis yra įsigaliojusi, bet na, tikrai džiugu, kad dar vienas dirbtinas blokas buvo išsklaidytas šiame procese. Ir pritariu ponui Dafui, kad dėja dar kelio galo nepasiekėme, dar nėra garantijų, kad įvyks tas paskutinis veiksmas ir galiausiai prezidentas Klausas pasirašys Lisabono sutartį. Aš manau, kad yra tinkama vieta tuos klausimus aptarti, nes e, daugelis kolegų matyt prisimena tuos laikus, kai vyko kon, konventas ir na, kiek svarbu buvo priimti Lisabono sutartį, anksčiau konstitucinę sutartį. Uh, Na ir norėčiau paliesti dar vieną klausimą, kurį jau, apie kurį jau užsiminė ir mm, kolega Dafas. Europos vadovų taryba įsipareigojo e, patvirtinti optauto vari, variantą Čekijai dėl Hartijos. Ir mes esame anksčiau prieėmę ne, ne vieną rezoliuciją, kur e, pasmerkėme dar šalia ir kitas valstybės, kurios atsisako patvirtinti pagrindinių teisų hartiją. Nes mes manome, kad visi turi turėti vienodas teisės pagal pagrindinių teisų hartiją, taigi mūsų pozicija yra visiškai tvirta ir aiški šiuo klausimu. Taigi aš labai esu nelaimingas, kad Čekija nusiplovė rankas nuo tos hartijos. Na ir aš bent jau džiaugiuosi, kad Čekija pateikė, na, Čekija pateikė savo pretekstą, e, teikdamas, kad, kad tai turi ta, tam tikrų padarinių ir pasiekmių Čekijai. Tačiau jų priežastys iš principo yra pagrindžiamos e, diskriminacija, kolektyvinė kalte, etninę neapykantą ir na, šia prasme tas prezidento klauso argumentas nėra e, pagristas. Ir aš manau, kad tai nėra ta europinė dvasia, apie kurią mes visi kalbame ir tą turime aiškiai pasakyti. Jeigu aš būčiau nacionalinio parlamento narys, Aš nebalsuočiau už tai, kad Čekijos Respublikai būtų pritaikomas optautas, būtent dėl šių mano išsakytų argumentų. Ir mano partijos pozicija nacionalinėme Vengrijos parlamente, būtent, kad jie nepritars bet kokiam sutarties pakeitimui, kur būtų kalbama apie optauto variantą Čekijai, teikdami, kad tai e, juos apsaugo nuo Benešo dekreto, dekretų padarinių ir, ir pasiekmių. Ir aš manau, kad mes parlamente turime aiškiai pasakyti, kad džiaugiamės Lisabono sutartimi, bet taip pat pasisakome ir už Hartiją, norime, kad Hartija būtų vienodai taikoma visose ES valstybėse narėse. Dėkoju. Grazie, onorevole Messerschmidt. Ačiū, ponas Messerschmidt. Tak, formand det, der egentlig fik mig til at tage ordet, var... Ačiū, pirmininkė. Paprašiau žodžio, nes norėčiau sureaguoti į kolegų teiginius, kad na, Lisabono sutartis yra puikus e, dalykas. Ir jie tą sako dėl to, kad na, norėtų, kad jų žodžiai būtų įtraukti į posėdžio protokolą, bet aš nemanau, kad tai yra kolegialu taip kalbėti, nes ne visi esame vienodos nuomonės ir aš negaliu taikstyti su tuo, kad šis parlamentas, atstovaujantis Europos žmonėms, dė, na, nesuvokia, kad, tarkim, bylos, kurias varsto konstituciniai teismai, pavyzdžiui, Vokietijoje, jeigu pažvelgtumėme į publikuotus priedus, ten pamatytumėme, kad ten yra minima, jog Europos parlamentas neatstovauja Europos žmonėms. Na, o dėl Lisabono sutarties, kaip ir suprantu, kodėl yra pateikiami argumentai už šią sutartį, bet pažvelkime į procedūrinius dalykus. Tai nėra, kalba neina apie garantuojamą demokratiją, tiesiog bandoma prastumti sutartį kuo galima greičiau, neleisti Britų žmonėms, Britams pasisakyti, ar jie nori tos sutarties ar ne. Ir aš nemanau, kad yra racionalu na, nerenkti referendumo Didžiojo Britanijoje. Ir aš tiesiog pasisakau tam, kad mano žodžiai irgi būtų įtraukti į posėdžio protokolą, nes tikrai ne visi parlamentarai taip mano. E, aš norėjau irgi išsakyti savo nuomonę. Vienas kolegų minėjo optauto variantą e, dėl pagrindinių teisų hartijos. Galbūt teisininkų galėtumėme paklausti, ką jie apie tai mano. Ar tai yra deklaracija, ar tai yra sutarties protokolas? Kas galiausiai buvo pažadėta Vaclavui Klausui? Mums svarbu tai žinoti. Mes norime, kad būtų ateityje padėtas tvirtas teisinės pagrindas. Prie, na, darant prielaidą, kad galiausiai sutartis bus ratifikuota ir, ir naudojama. Uh, Pone Gurmai, uh, ačiū pirmininkė, mes suprantame, kad Čekijos konstitucinis teismas uh, uždegė žalę šviesą ir ne pirmą kartą toks sprendimas buvo paskelbtas. Ir žinoma, yra pagrindo būti optimistams, nes tam paaišku, kad prezidentas Klausas yra pareiškęs duoda suprasti, kad jis pasirašys sutartį. Ir tikriausiai nėra prasmės mums 26 valstybėms narėms dar kalta kažko prašyti ar klausti. Mes laukiame kitos komisijos. Laukiame naujos komisijos, bus rengiami naujųjų komisarų klausimai. Ir kaip kolega iš Vengrijos sakė, kalbant apie Hartiją, dvi valstybės narės galbūt neužtikrins tos Hartijos įgyvendinimo. Ir Čekijos Respublika tokį opt-outą galėjo pasirinkti jo paprašyti anksčiau, daug anksčiau, o ne dabar. Taigi, būkime racionalūs, elkime racionaliai. mes visi už, esame už Lisabonos sutartį ir tikėkime, kad tos Respublikos, Čekijos Respublikos prezidentas, ku, kurios sprendimas bus pristatomas daugelio dienraščių pirmuosiuose puslapiuose, na, jos sprendimas yra tik, tikrai labai svarbus. Aš pritariu APP frakcijos koordinatoriui mm, dėl minties, kad mes tikrai labai daug dirbome, labai daug pastangų įdėjome, dabar pasiekime, kad tai taptų tikrovę. Ačiū dabar ponas Šiopflin. Um... Ačiū pirmininkė. Prireikė daug laiko kol parengėme šį dokumentą, ar kalbėtume apie konstitucinę sutartį arba ar Lisabono sutartį, iš esmės kalbame apie dešimtmetį. Ir tai jau savaime yra tam tikras ženklas. Jeigu pažiūrėsime iš ilgalaikės istorinės perspektyvos į šį procesą, tai man bent jau susidaro įspūdis, kad tarp vyriausybiškumas stiprėja ir pasipriešinimas Europos integracijai taip pat auga, stiprėja. Ir aš noriu pasakyti porą dalykų. Visų pirma, pragmatiš, pragmatiškų mastų Europos integracija išsprendžia problemas, tas problemas, kurių neišsprendžia tarp vyriausybinis metodas, nes daugybę klausimų galima išspręsti tik Europos mastu. Vėlgi, žvelgiant viską iš istorinės perspektyvos, verta būtų prisiminti, kad mes jau nebesprendžiame tų problemų, kurios nuodijo kai kurių valstybių santykius prieš antrąjį pasaulinį karą ir dėl kurių kilo antrasis pasaulinis karas. Taigi ta prasme Europos integracija buvo vienas sėkmingiausių konflikto sprendimo būdų. Ir iš to požiūrio taško, kuo daugiau išlygų, išimčių atsiranda, tuo blogiau. Ir vertinant šiame konkrenčiame kontekste, kalbant apie optautą, tai kolektyvinės kalties samprata iš viso yra nepriimtina samprata. Ačiū. Pirmininkas, aš taip pat norėčiau pasakyti keletą žodžių. Išklausęs jūsų uh, reakcija į pastarųjų kelių dienų įvykius. Man atrodo, kad mums pavyks sėkmingai užbaigti ratifikavimo, Lisabono starties ratifikavimo procesą. Ir jei Čekijos prezidentas nepa... bandyti įsivaizduoti, kad Čekijos prezidentas nepasirašys, sutartis būtų absurdiška. Aš manau, kad jis nerizikuos tuo. Jūs išreiškėte džiaugsmą, bet taip pat buvo išreikšta ir būkštavimo. Kalbėjote apie tai, kiek laiko eita į Lisabonos sutartį. Buvo pasakyta sudėtinga ilga procedūra. Aš taip pat, aš esu skaitęs Lisabonos sutartį keletą kartų. Daugelis kalbėjo apie procedūras etapus pačioje sutartyje apie tokios sampratos minimos. Taigi ta sutartis nėra kažkoks baigtinis kūrinys, ji nėra tobula. Mes turėsime toliau ją tobulinti. Be abejo, bus išlygų, e, išimčių Lenkijos išlyga, o Niderlandų išlyga, Junktinės karalystės, taip pat optautas. Čekai dabar prašo panašios išlygos. Ir aš, na, galbūt pakankamai drąsiai norėčiau pasakyti štai ką. Turėtume bandyti tikėti, kad tos išlygos, kurios suteikiamos, tos nuolaidos, kalbant apie tai, kas yra Lisabonos sutartis, iš esmės tos išlygos nebūtinai daro žalą tai sutarčiai. Kalbant apie pagrindinių teisių hartiją, tai tiesiog ją suteikiam, ta, ta hartija suteikiamas oficialus e, statusas svarbiausiams teisėms, tiesiog suteikiamas joms politinis svoris. Tos teisės jau ilgą laiką yra Europos e, palikimo dalis ir daugelis valstybių narių yra atskirai ratifikavę daugelį susijusių dokumentų šioje srityje, pavyzdžiui, Europos žmogaus teisų konvencija. Taigi, tos hartijos atsiradimas yra tiesiog formalus žingsnis. Ir išlyga šiuo klausimu nėra neįveikiama kliūtis. Aš norėčiau akcentuoti optimistinę gaidą ir pasveikinti čia esančių e, Čekijos diplomatinės atstovybės diplomatų grupę. Noriu išreikšti vilti, kad jie pasieks visko, ko siekia ir kad jie ir toliau sėkmingai ir vertingai prisidės e, dirbdami Europos vardan. Alla... Dabar galime pereiti prie pirmininko pranešimų. Turiu pasakyti, kad e, turėčiau palaukti koordinatorių posėdžio. E, šiandieną po mūsų posėdžio vyks koordinatorio posėdis. E, šio posėdžio metu bus aptarti įvairius klausimai, o rytoj komiteto posėdžio pradžioje aš pateiksiu informaciją, kas buvo e, nuspręsta koordinatorių posėdėje. O dabar perikime prie e, darbo tarkės trečiojo punkto. Jis yra susijęs su mūsų darbo tvarkos taisyklių pakeitimu atsižvelgiant į Lisabonos e, sutartį. Ponas Davidas Martinas parengė pranešimą Ir prieš mus dabar yra įvairūs pakeitimai, kurie buvo patvirtinti praeitįje. Taip pat turime ir naujų pakeitimų, kuriuos pateikė ponas Davidas Martinas. Žinau, kad taip pat įvyko diskusijos tarp įvairių frakcijų ir yra pasi, parengti tam tikri kompromisiniai e, pasiūlymai. Tad, kai mes balsuosime dėl kompromisinių pasiūlymų ir dėl pasiūlymų žodžių, mes kreipsimės iš šių pasiūlymų autorius, kad jie e, paaiškintų pateiktų argumentus tokių e, pakeitimų pasiūlymų. Aš žinau, kad e, kai kuriu, už kai kuriuos, e, kai kuriuos pakeitimo pasiūlymus mes galime sugrubuoti į tam tikrus blokus ir galėtume balsuoti už tuos blokus. Ar prieš balsavimą frakcijų atstovai norėtų pasisakyti? Pronas Poksas, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau kalbėti apie 60 pakeitimą. Jo autorius yra ponas Brokas, tačiau šis pakeitimas yra atsiimtas. Norėčiau pasakyti štai ką. Aš esu nusivylęs tuo, kad šis pakeitimas buvo atsiimtas, nes tai reiškia, kad tos darbo tvarkos taisyklės, kurios susijusios su e, narių statutu, E, kurios buvo aptartos anksčiau, tapo neaktualios ir dabar tas pasiūlymas, kuriuo siekima užtikrinti didesnį iškumą, jis tiesiog yra atsiimtas, nepateikiant jokio paaiškinimo. Tad iš tiesų norėčiau, kad e, būtų e, šis pakeitimo pasiūlymas būtų dar kartą pateiktas plenarnio posėdžio metu ir tai raginu padaryti pakeitimo autorių pono Broką. Pirmininkas. Dabar norėčiau suteikti žodį e, pranešėjai ponui Davidu Martinui. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai, nes nenoriu uždėlisti diskusijų. Tačiau norėčiau padėkoti Richardui Kalviliui, kuri, kuris, e, kuris atliko e, su šiuo pranešimu. Ir norėčiau pasakyti, kad kolega iš tiesų e, atliko puikų darbą tiek ankstesnės kadencijos metu, tiek rengiant mano pranešimą, padedant man rengiant šiame darbe. Taip pat norėčiau padėkoti politiniams frakcijams už bendradarbiavimą, nes bendradarbiavimas buvo puikus. Dar vienas dalykas dėl to, ką pasakė ponas Foksas dėl pono Broko pakeitimo. Tai iš tiesų yra esminis dalykas susijęs su Lisabonos sutartimi. Nenoriu kalbėti pono Broko vardu. Tačiau kodėl manęs netenkino e, pasiūlymas dėl biuro vaidmens? Na, dėl tos priežasties, kad visa tai nėra iš esmės susijęs su Lisabono sutartimi ir šis klausimas turi būti sprendžiamas atskirai. Dėl tos priežasties neformaliai mes susitarėme, kad jeigu yra tam tiksrių sričių, dėl kurių, e, pavyzdžiui, kurios nėra susijusios su Lisabono sutartimi, mes visus šios klausimus analizuosime atskirai. Toks buvo kompromisas pasiektas. Jeigu do, nėra daugiau norinčių pasisakyti, aišku, panas Brokas dar. Pirmininkė. Šiek tiek esu nustebęs, kad 60 ir 61 pakeitimai yra atsimti, nes aš to asmeniškai nedariau. Galbūt yra kitas ponas Brokas, į mane panašus kažkur čia parlamente. Gal pirmininkų suiga dabar turi teisę atsimti pakeitimus be autoriaus leidimo ir sutikimo. Bet aš norėčiau, kad būtų dėl tų pakeitimų balsuojama. Pirmininkas na, aš ne visiškai supratau tą informaciją, kurią gavau anksčiau. Taip, balsuosime ir dėl šių pakeitimų. Ar galime pradėti balsavimus? Puiku. Taigi dabar ir balsuojame dėl pirmojo pakeitimo. 7 straipsnio antra, antras paragrafas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Vienas susilaiko. Primta. Aštuntoji taisyklė. Čia yra 60-asis Elmaro Broko pakeitimas. Kas už? 60-ai. Prašau pakelt rankas. Kas prieš? Susilaikę. Vienas susilaikė. Primta. Dabar balsuosime dėl antrojo pakeitimo. 11 taisyklė, trečiasis paragrafas A. Pranešėjo, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Vienas susilaikė. Primta. Dabar balsuosime dėl kito Elmaro Broko pakeitimo 61-ojo. Kas už? Prašau pakelt rankas. Kas prieš? susilaikė, 11 balsavo už, 9 prieš ir 2 susilaikė. Priimta. Dabar periname prie 62-ojo, tai yra 23-oji taisyklė, 11-asis A paragrafas. Martino Sairio Dafo bendras pakeitimas. Kas už? Prašau pakelt rankas. Kas prieš? Susilaikė. 3 susilaikė priimta. Dabar periname prie trečiojo pakeitimo 36 taisyklė. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dabar pereisime prie ketvirtojo pakeitimo, 38 taisyklės pakeitimas, autorius pranešėjas. Tai yra kompromisinis, tai yra pirmasis kompromisinis pakeitimas. Ar kas nors jį pristatys ir paaiškins mums? Neatsiprašau, sako pirmininkas mes galime pirmiausia balsuoti dėl ketvirtojo pakeitimo. Prašau, kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikę. Vienbalsiai priimta. Na ir dabar jau perėsime prie pirmojo kompromisinio pakeitimo. Nežinau, ar tai yra kompromisinis ar žodinis pakeitimas, bet norėčiau, kad autoris jį pristatytų. Davidas Martinas, prašau. Ačiū, pirmininkė. Na, tai yra dėrybų tarp politinių frakcijų ištava. Ir galiausiai yra tekstas, yra pasiektas toks, kuris visus tenkina, bet šiek tiek jį dar reiks ir pakoreguoti. Kompromisinis pakeitimas buvo išdalintas e, parlamentarams. E, Ir yra ketvirtasis naujas paragrafas, kur kalbama, kad išskyrus skubos atvejus, apie kuriuos kalbama ketvirtame straips, protokolo straipsnėje dėl nacionalinių parlamentų vaidmens, ko, komitetas ne, nerengė galtinio balsavimo prieš pasibaigiant, te, pasibaigiant galutiniam terminui, 8 savaičių galutiniam terminui, kuris numatytas šeštame straipsnėje taikant subsidarumo proporcingumo principus. Taigi, jeigu taip būtų, tuomet reiktų trečiąjį punktą išbraukti. Jeigu nacionalinis parlamentas pirmininkui atsiunčia ir taip toliau, jis turi būti išbrauktas atitinkamai. Šeštasis paragrafas. Antrojoje jo dalyje, kur teigiama, kad arba pateikia parlamentui kokias tai kitas rekomendacijas arba siūlymus dėl pakeitimų susijusių su subsitarimo principo taikymu, uh, Ta frazė irgi turi būti išbraukiama. Na ir pačioje kompromiso pakeiti, e, pakeiti, kompromisinio pakeitimo gale, kur kalbama apie visas rekomendacijas, kurias patvirtino parlamentas. Tie visi teiginiai turi būti išbraukiami, jeigu pritarėme ketvirtam punktui. Na ir dar vienas dalykas, kurio neaptarėme su frakcijomis, dar vienas galimas pakeitimas. Būtent teisininkai prieš susitikimą teigia, kad įgyvendinant sutarties protokolą dėl subsidiarumo ir proporcingumo, ten na, šita taisyklė iš principo kalba apie tai, kaip reikia pritaikyti subsidiarumo proporcingumo principą. Ir jie siūlo neminėti tų savokų ir patį pavadinimą proporcingumas, subsidiarumas. Na, jis tas pavadinimas ne visiškai sukuria teisingą įspūdį, tarsi nėra aišku, kas yra subsidiarumo proporcingumo principas. Ir mes siūlo, jie siūlo išbraukti žodį proporcingumas. Na, gan sudėtingas pakeitimas, tiesą sakant. E, e, Ačiū, ponas Daf. E, Remiantis dokumentu, kuris mums išdalintas, ką tik buvo išdalintas, tai ten yra e, netokiu ryškiu šriftu išspausdinti du sakiniai. Ar būtent apie tai, ar, ar, ar tas tekstas išbraukiamas, ar siūloma jį išbraukti? Okay, clear, but... Na, su, ačiū, aš ne, visišk, ne, ne viskas iš karto aišku, bet dabar supratau, ką jūs norėjote pasakyti. Pone Martinai, ar galite geriau paaiškinti? Jūs buvote neįsijungęs mikrofoną. Ar galite pakartoti savo paaiškinimą, kurį patikite ponui Dafui? Šriftas yra blankesnis dėl to, kad ten yra pabrauktas tekstas. Bet būtent ta vieta, apie kurią kalbate, tai dėl ten pažymėtas tekstas, kuris bus išbraukiamas dėl to, kad teikiamas ketvirtas kompromisinis pasiūlymas. Sì, kolega Fox. Ponas Fox. Ačiū pirmininkė. Noriu paprašyti pranešėjo paaiškinti, kodėl iš šio, šiame kompromisinėme tekste nėra pasiūlymo patikto penktoje 64 originalaus pakeitimo pastraipoje dėl to, kad rekomendaciją gali teikti ir dešimtadalis šio parlamento narių. Man atrodo, kad šis kompromisas atima tam tikras galės iš parlamento e, ir perkelia jas į subsidiarumo sritį. E, šiuo kompromisu taip pat atimama tokia teisė iš regionų komiteto. Man atrodo, kad tas kompromisas kad juos siekiama susilpninti parlamento galės, nes minimas diskusijos dėl subsidiarumo. Aš nežinau, kad būtų patikti argumentai, kodėl tai pasielgta, kodėl tas tekstas teikiamas. Yes. Regionų komiteto klausimą aptarsime vėliau, apie tai kalbama pranešime vėliau, dėl 10 procentų uh, narių, aš, čia yra mano pasiūlymas, tai buvo mano pasiūlymas ir aš būčiau už tai, kad 10 procentų parlamento narių galėtų tikti rekomendacijas plenarinėme posėdėje. Bet e, kitų politinių frakcijų nariai turi pasisakyti ir išsakyti nuomonę šio klausimu. Niekas neprašo žodžio. Todėl dabar balsuojame dėl kompromisinio pakeitimo, kaip jis buvo pristatytas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Toliau periname prie 63 pakeitimo. Man atrodo, kad jis apimtas pirmajame kompromisinėme pakeitime. Ne? Neapimtas? Nebalsavome? Pri, ap, apimtas. Taigi jisai, šis balsavimas atkrenta. Dabar 64 pakeitimas, kuris taip pat atkrenta, nes jis atkrenta pirmajame kompromise. Ir penktas pakeitimas taip pat atkrenta. Todėl perdame prie šeštojo pranešėjo pakeitimo pagal 44 taisyklę. Atstraipsnis rašau, kas už, kas prieš. Susilaikė. Vienas susilaikęs, du pritarta. Ir priejome prie 57 straipsnio. Čia yra dar vienas kompromisinis pakeitimas ir būtų naudinga, kad pranešėjas išsameu pristatytų jį. Šis yra tikrai paprastas. Jame paaiškiname, paaiškinama tai, kas, e, kas sutartyje kalbama, kai kur sutartyje kalbama apie komitetui suteikiamą galimybę kažkokį tai pranešimą visiškai atmesti arba teikti naujus pakeitimus ir gražinti pranešimo, balsa, pranešimo svarstymą į plenarinį posėdį. Tuomet balsuokime dėl antro kompromisinio pakeitimo. Kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 65 atkrenta berots, sako pirmininkas. Ir dabar norėčiau pateikti pasiūlymą nuo 7 pakeitimo iki 15 pakeitimo, ne, iki 14 pakeitimo. Pasitikinsime, sako pirmininkas. Taigi dėl visų pakeitimų nuo 7 iki 14 galime balsuoti visų kartų, jeigu jums tai priimtina. Tai yra tiesiog techniniai e, pakeitimai pagal taisyklės. Taigi 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Kas už juos pakelkite rankas? Mes e, atsisakome 9, 11, išbraukėme 9, 11 ir 13. Favorevole, pregato alzare la mano. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikė. Trys susilaikė. Visiems šiems pakeitimams pritarėme. Dabar pono Šairio 66 pakeitimas. Šešta A dalis. Skyrius, kas už? Kas prieš? 66. Susilaikė. Pritarta. Penkioliktas pakeitimas atkrenta. Uh, uh, uh, Pirmininkė, su visa pagarba nes kai balsuojant dėl kai kurių pakeitimų, už ir prieš balsuojančiųjų skaičius buvo apylygis. Būtų įdomu suskaičiuoti visus balsus. Pirmininkas Berot sakiau 11 už 10 prieš per, per paskutinį balsavimą. Galima dar kartą balsuoti, jeigu jūs pagidaujate. Norite balsuoti elektroniškai? Mes jau balsavimą nemanau, kad galime kartoti balsavimą, bet, bet aišku, galime balsuoti elektronin, naudodamės elektroninę balsavimo sistemą. Taigi 15 pakeitimas atkrenta. Dabar periname prie 16 pakeitimo. Ir čia taip pat yra jam pakeitimas žodžiu, kurį teikia pranešėjas. Sì, sia sulla sull'articolo dell'emendamento 16. Mes kalbame apie 16 pakeitimo pasiūlymą, kuris taip pat yra susijęs su 53 pakeitimu. Autoris. Tai yra susijęs, šis pakeitimas yra su žodeliu su e, convention, taigi yra daromas tiesiog techninis pakeitimas. Pirmininkas. Žodinės pakeitimas yra toks, kad reikėtų užbraukti žodelį Convention 132 darbo tvarkos taisyklėje. Visą taip pat yra aktualu ir kitai darbo tvarkos taisykliai, tad mes balsuosime iš karto už du identi identiškus pakeitimus. Ponas Dafas. Uh, Aš labai atsiprašau, gerbiamas pirmininkė. Man taip pat kilo tam tikrų neiškumų, nes čia rašoma žodelis e, convention turės būti išbrauktas. Tačiau pakeitime numeris 16 čia yra E, pateikiama informacija apie e, sutartinės, sutartinės pro, procedūras, kaip yra sušaukiamas konventas. Tad e, aš nelabai suprantu. Ar iš tiesų verta ir naudinga išbraukti tą žodelį convention, konventas? autorius. Na, iš tiesų, kilo tam tikrų neiškumų. Panas Dafas yra teisus. Tiesiog e, reikėtų pateikti paaiškinimą. 132 darbo tvarkos taisyklėje žodis konventas bus išbrauktas, nes jis yra minamas čia. Ir būtent e, ši nauja e, taisyklė nebereglamentuoja konvento. Atsiprašau, kad nepateikiau tikom, e, tinkamo paaiškinimo dėl e, šio pakeitimo pasiūlymo. Pirmininkas. Na, dabar atrodo situacija paaiškėjo ir dabar mes galime pradėti balsavimą. Kas už? Kas už 16 pakeitimą? Dešimt balsuoja teigiamai, kas balsuoja prieš. Devyni balsuoja prieš. Tad pakeitimui priimta. Pirmininkas pamiršo susilaikiusius. Kas susilaiko? Du susilaikė balsuojant dėl 16 pakeitimo. O dabar mes pereikime prie 67 pakeitimo. Kas už? Neatsiprašau, pirmininkas. Šis pakeitimas nebeaktualus. 67 pakeitimas nebeaktualus dėl ankstesnio pakeitimo. Tad mes dabar turime balsuoti dėl 17 pakeitimo. Tačiau galbūt galėtume apjungti kai kuriuos pakeitimo pasiūlymus. Jeigu pritarėte, gal galėtume balsuoti E, dėl pakeitimų nuo 17 iki 35 imtinai. Ar sutinkate tai balsuoti? Tad kas už šiuos pakeitimus? Prašom, balsuojam. Kas prieš? Susilaikė. Visi, visiems pakeitimams priimta. Tad dabar mes galime perėti prie 37 pakeitimo. Ir vėl pranešėjas siūlo e, pakeitimo žodžiu. Gal autoris galėtų pateikti argumentus dėl tokio žodžių pakeitimo. Ačiū pirmininkė. Kitos politinės frakcijos pateikė tokią pasiūlymą, tačiau iš tiesų mūsų tikslas yra taisyklių aiškumas ir griežtumas. Ir dėl tos priežasties e, tam tikrų dalykų nereikėtų numatyti tose darbo tvarkos taisyklėse. Pirmininkas, puiku, kad dabar balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė, Du susilaikę, pritarta pakeitimui. Dabar siūlau vėl balsuoti už kelis pakeitimus. Tai yra nuo 37 iki 51 imtinai, nes e, visa tai yra susijęs su Kobert pranešimu, kuris buvo patvirtintas dar esant senajai, senajam parlamentui. Tad kas už visus šios pakeitimus balsuojam? Kas prieš? susilaikė. Vienas susilaikė, du prieš, visiems pakeitimams priimta, pritarta. Dabar pereikime prie kito mūsų pakeitimo ir prašysiu, kad e, autorius pateiktų paaiškinimą. Na, ponas Foksas kalbėjo apie tai mūsų posėdžio pradžioje, apie pareigą konsultuoti su ekonominiu ir socialiniu reikalų komitetu bei regionų komitetu. Ir šis pakeitimas dera su mūsų įpaprastomis darbo tvarkos taisyklėmis ir nauja Lisabono sutartimi. Kas už, prašau pakelti rankas. Kas prieš? susilaikė. Vienas balsavo prieš, vienas susilaikė. Žodinis pakeitimas patvirtintas. Dabar yra dar vienas žodinis pakeitimas. Vėlgi pranešėjo 125 taisyklė jo pirmajam, antrajam, naujajam paragrafui. Ir vėlgi prašau e, pakeitimo autoriaus paaiškinimų. Pirmininkė, tas, dėl kurio balsavime buvo susijęs su Ekosoko, o dabar su regionų komitetu pirmininkas. Puiku, tuomet galime balsuoti dėl antrojo žodinio pakeitimo. Kas už, prašau pakelti rankas. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dabar 52 pakeitimas. Kas už? Prašau pakelti rankas. kas prieš. Aš pats susilaikau, keturi iš viso parlamentarai susilaiko. Dabar periname prie 53-ojo. Taigi balsavome dėl 52, dabar balsuosime dėl 53. A, rezultatas dėl 52. Aš sakiau, koks rezultatas 12 balsavo už, 8 balsavo prieš ir vienas susilaikė. Toks buvo rezultatas, man atrodo, kad sakiau, sako pirmininkas. Dabar balsuosime dėl 53-ojo. 131 antroji taisyklė. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Vienbalsiai priimta. Ne, vienas balsavo prieš, bet vis tiek priimta. Dabar trečiasis kompromisinis pakeitimas susijęs su 132 taisyklės A naujaja dalimi. Pranešėjas gal galėtų papasakoti plačiau apie šį pakeitimą? Kalbu apie trečiąjį kompromisą. Tai yra kompromisinis pakeitimas, kuriame kalbame apie tai, kaip mes bendradarbiavome su nacionaliniais parlamentais. Na, pakeitimas dėl dviejų priežasčių buvo pasiūlytas. Pirmiausia, Elmaras, Elmaro Broko pasiūlymas buvo perdėm detalus dėl mūsų taisyklių ir taip pat šiuo pakeitimu bandžiau suteikti mums daugiau lankstumo derantį su nacionaliniais parlamentais. Mes nenorime savo ruoštų perdėm detaliai apibrėžti tuos santykius. Taigi mes norime kažką apie tai pasakyti taisyklėse, bet nenorime perdėm detaliai apie tai kalbėti. Tai kompromisinis pakeitimas ir yra toks, kad tiesiog tai yra įtraukiama į taisyklės, bet nėra aptariama labai detaliai ir plačiai. Kolega Daf. Ponas Daf. Pirmininkė. Sutinku ir suprantu, kad e, ko siekia pranešėjas. Jisai siekia, na, konstruktyvaus požiūrio tarp parlamentiniam, į tarp parlamentinį bendradarbiavimą, kaip yra kalbama ir protokole. Tačiau problema yra ta, kad jis įveda tinklo savoką. Ir man tai nepatinka. sutartie nėra kalbama apie tai, kaip turėtų vykti tas bendradarbiavimas, kokia forma jis turėtų vykti. Na, o tinklo savokas taiga atsiranda mūsų darbo tvarkos taisyklėse. Ir man atrodo, kad dėja tai mus gali pareigoti daryti tuos dalykus, kurie mums visiškai galbūt ir nepatiks, ar mes nenorėsime jų daryti. Sutartyje kalbam apie tai, kad turi vykti diskusijos tarp mūsų ir nacionalinių parlamentų dėl konkrečios formos, kaip tas bendradarbiavimas vyks, nekalbama. Ir aš manau, kad turime laikytis tos terminologijos, kuri egzistuoja sutartyje, tą terminologiją perkelti į darbo tvarkos taisyklės, nes jeigu to nedarysime, jeigu to nedarome, tuomet bent jau šiuo momentu turime nutilėti e, šį klausimą. Pasiekus susitarimą tarp mūsų ir nacionalinių parlamentų, mes visuomet jį galime prie jo sugrįžti, prie to klausimo sugrįžti pagal savo e, darbo tvarkos taisyklės. Bet aš manau, kad dabar yra per anksti apie tai kalbėti. Ačiū. Ponas Mendes Devyko. Dėl vedimo tvarkos norėčiau pasakyti kolegoms, kad prezidentas Klausas pasirašė Lisabono sutartį. Ar pats matėte? Ne, tiesiog gavau elektroninio pašto žinutę. Pone, ponas Brokas irgi paprašė žodžio, prašau. Ačiū. Thank you. Tai yra istori, istorinis momentas. Mes to siekėme gal jau dešimtį metų, kaip jau buvo šiandien pasakyta. Galiausiai tai įvyko ir daugiau niekas nesikeis ir nebus daugiau tam procesui trukdoma. Esu labai, patenk, trukdomas, e, esu labai patenkintas. Na, o dabar dėl pakeitimo. Na, aš nežinau, ar mes norime to tinklo, tokios bendradarbiavimo formos. mes būtumėme vienas parlamentas e, ir 28 parlamentai tame tinkle. O to mes, kažin ar norime. Mes norime, kad parlamentas užimtų pagrindinę poziciją, kad sėdėtų vairuotojo vietoje. Ir galbūt mano pakeitimas yra perdėm detalus, tačiau pasirinktas politinis požiūris yra visiškai kitoks ir aš norėčiau, kad į tai e, kolegos atsižvelgtų. Aš manau, kad mums reikia surasti kitokią formuluotę, surasti kitokį, kitokią poziciją. Nežinau, kaip mums pavyksta padaryti, bet panašu, kad plenarnis posėdis jau yra apsisprendęs ir aš norėčiau pasiūlyti pranešėjui patvirtinti, pritarti mano pakeitimui, tam, kad galėtumėme išsilaikyti iki plenarnio posėdžio balsavimo. Ir aš manau, kad na, kompromisas iš tiesų yra mums priimtinas ir reikia laikytis to požiūrio. Ir aiškiai parodyti, kad Europos parlamentas yra vienas iš teisė, vienas iš teisė, viena iš teisėkuros institucijų, tai nėra 28 e, teisėkuros institucijos. Gal mes galime patvirtinti e, tuos pakeitimus, kurie gal ir yra šiek tiek per ilgi, bet po to mes su Deividu gal iki plenarnio posėdžio galėtumėme surasti konkretesnės, trumpesnės formuluotės. Tiesiog norėčiau, kad pritartumėte bendrai pozicijai, bendram požiūriui. Ponas Martinas. Um, Na, noriu pasakyti, kad aš negalėčiau balsuoti už pakeitimą dabartiniu jo pavydalu, aš susilaikyčiau, tačiau atsižvelgianti tai, kad kompromisas nesusilaukė jokio palaikymo, aš kompromisą atsijimsiu. Ir po to komitetas galės nuspręsti, kaip balsuos dėl trijų pakeitimų, kuriuos pateikiau. Tačiau norėčiau pridurti, kad komiteto lygmenių viskas gali susipainioti. Ir noriu narių paprašyti pritarti vienam žodiniam pakeitimui, 70-ajam pakeitimui, kuris prasideda žodžiais bet koks dokumentas, kurį nacionaliniai parlamentai perdoda e, Europos parlamentui. Ten turime kalbėti apie legislative document, tai yra įstatymų leidybos dokumentą. Allora, mi pare di avere capito che l'emendamento 3... Atrodo, kad supratau. Jūs atsijimate trečiąjį kompromisinį pakeitimą, laikinai atsijimate, žiūrėsime, kas vyks plenarnėme posėdėje, dabar balsuojame dėl 68, 69 ir 70 pakeitimų ir 70 pateiktas paaiškinimas, kurį pranešės paaiškinat, kas už tuos tris pakeitimus. 68, 69 ir 70. Prašom pakelti rankas. Kas prieš? Susilaikę. Trylika už, du prieš, septyni susilaikė. Pritarta. Dabar balsuosime dėl paskutinių pakeitimų nuo 54 iki 59. Man atrodo, kad galime balsuoti dėl jų visų kartu, jei niekas neprieštarauja. Kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Vienas balsavo prieš, kas susilaiko. Pritarta. Šiems pakeitimams pritarėme ir dabar balsuojame dėl viso teisėkuros pasiūlymo, dėl parlamento pasiūlymo priimti sprendimą. Kas už pakelkite rankas? Devyniolika už, kas prieš? Du prieš, susilaikė. Vienas susilaikė. Taigi pritarėme. Pritarėme tam dokumentui, sveikiname poną Martiną. bei did, pirmininko. Pirmininkas dėkoja ponui Korbetui, kuris labai daug nuveikė rengiant šį pranešimą praėjusios kadencijos parlamente. Atrodo, kad baigėme. Iš tikrųjų baigėme oficialų mūsų posėdį ir susitiksime rytoj 9 val. o tuo tarpu įvyks koordinatorių posėdis.